komisijos vicepirmininkės e, vyriausios įgaliotinės e, pareiškimas apie mm, bendrąją užsienio ir saugumo politiką. Uh, Ačiū. Gerbiamas pirmininkė, Pradėti norėčiau nuo citatos. Citatos e, iš 36 ES veikimo sutarties straipsnio, kur sakoma, kad E, Europos komisijai atsiranda prievolė konsultuoti su Europos parlamentu dėl bendrosios užsienio ir saugumo politikos bei bendrosios saugumo ir gynybos politikos, e, šių politikų dinamikos ir pokyčių. Taigi į parlamento nuomonę reikia atsižvelgti. Pasakysiu, kad praeitais metais mums tai pavyko. Reguliariai buvo konsultuojamasi su Europos parlamentu, jis buvo nuolatos informuojamas apie pokyčius, e, kaip mūsų politika įgyvendinama, kaip e, konkretus politiniai įvykiai jai atsiliepia. Tačiau vis dėlto e, po penkių diskusijų šiame E, šioje salėje šiandieną mums skiriama labai nedaug laiko mūsų bendram darbui įvertinti. Šiais metais mūsų užsienio politika tikrai patyrė daug išbandymų. Tai buvo išbandymas Europos diplomatijai, ypač Sirijos atžvilgių. Po išpolių Paryžiuje mūsų gynybos politikos išlaidos dar labiau padidėjo pirmą kartą, mūsų istorijoje jos yra tokios didelės. Taip pat e, sutelkta beprecedentinis skaičius naujų politinių priemonių ir Afrikoje, ir pasienyje, finansuojamos pabėgėlių stovyklos, teikiama pagalba Jordanijai ir Libanui. Šioje srityje tikrai nuveikta labai nemažai, nuveikta dirbant kartu. Tačiau išlieka iššūkių. Užsienio bendruomenė. E, užsienio politikos e, sritės specialistai ieško naujų priemonių, kaip dirbti ir sugyventi kartu su JAV, su trečiosiomis šalimis. Daug kas nepriklauso vieno ES, bet siekiame ieškoti tų galimybės langų, kartais jie užsidaro, kartais prasiveria. Šių diskusijų tikslas yra e, įvertinti netidėliotinus užsienio politikos prioritetus ir taip pat pažiūrėti į ateitį, kalbėti apie būsimas politikos strategijas. Pakartosiu, kad tikrai nereikia e, vieno po kito, po kito diskusijų organizuoti tą pačią temą. Atsiprašau iš anksto, kad galbūt kartosiuosi, bet siekime efektyvumo. Visų pirma, prioritetai. Artimuosius rytuose situacija turėtų būti sureguliuota, nutraukti karai ir kariniai konfliktai. Čia e, tikslui pasiekti reikia bendradarbiavimo iš abiejų pusių, įskaitant Turkiją, Jemeną, Iraką. Įvertinkime šių veikėjų istoriją, tarpusavio santykius, ateities perspektyvas. E, konfliktų sprendimo galimybė priklauso nuo susitaikinimo vietoje. Daesh, Al-Qaidos ir kitų sukarintų grupių veiksmų apribojimas priklausys tik tai nuo mūsų visų bendrų veiksmų sėkmės. Galime pasidžiaugti pirmais, bet kol kas labai nedideliais pasiekimais. Turime dirbti visais frontais, kad karo veiksmus sustabdytume, kad ieškotume tarptautinio e, susitaikinimo arba bent jau laikinai nutrauktume veiksmus. Galime pasidžiaugti, kad Sirijoje prieš keletą mėnesių pasiekta tinkamų rezultatų, bet, kovo, e, bet ginkluotų veiksmų nutraukimas kol kas nėra dar galutinis dirbame regionų pagrindų tam, kad galėtume inicijuoti diskusijas ir siektume ilgalaikio taikos įtvirtinimo. Pati lankio, lankiausi regione e, vakar e, baigėme e, strategijos Sirijos atžvilgių kūrimą. Veiksmai turi būti koordinuoti. Supraskime, kad priešų turime daug, taigi turime veikti nedelsant. Tuo pat metu turime būti kantrus, kantrus, kokie esame čia. Supraskime, kad diskusijos darybos nebus lengvos, tačiau rezultatai pateisins priemonės bei pastangas. Tripolyje po ilgų sudėtingo darbo mėnesių sugebėjome pasiekti konsensuso, tačiau tai, tai yra pradžia. Visos suinteresuotosios šalis turėtų skatinti naują vyriausybę prisijimti įgaliojimus. Mes dirbame su pirmininkaujančia šalimi taryba, kad čia pasiekti rezultatai būtų konsoliduoti. Aiškiai pasakysiu, Turime dirbti iš vien, turime dirbti su naudos gavėjais. Jeigu jie paprašys mūsų pagalbos, tokios kaip pagalbos humanitarinės, e, humanitarinėmis priemonėmis, logistinėmis priemonėmis, mes ją turėsime suteikti nedelsiant. Štai e, Libijos stabilumas, e, taikos užtikrinimas, kova prieš Daješ ir pergalė E, Daesh atžvilgių priklausys nuo Libijos. Mūsų atsakomybė yra teikti nuolatinę netrūkstamą paramą. Trečia, kalbant apie patį regioną, kalbant apie Jemeną, apie mūsų, aišku, mūsų prioritetas per ateinančius mėnesius bus Libija ir Sirija, tačiau negalime pamiršti ir kitų valstybių, pavyzdžiui, Jemeno. Konfliktas Jemene e, tapo humanitarinės tragedijos priežastimi. Šimtams tūkstančių žmonių reikia nedideliotinos humanitarnės pagalbos, jos reikia pabėgėliams stovyklose, taip pat čia siekiant reguliuoti konfliktą reikia dirbti su Afrikos kišulio valstybėmis ir turime pasinaudoti tuo pagreičiu, kurį gavome užsitikrinę karinių veiksmų nutraukimą pasiektą vos šį sekmadienį. Turime dirbti su kitomis tarptautinėmis veikėjomis Ir apibendrinant šį prioritetą, tai yra prioritetas siekti taikos artimuosiuose rytuose, reikia pasakyti, kad negalime pamiršti Izraelio ir Palestinos konflikto. Taikos pasiekti negalėsime, nesuvokdami, kad būtent čia glūdi karinių išpolių žydinys. Taigi turime dirbti su valstybių, narių, su, su valstybių kvartetu, turime dirbti su šiomis konflikto valstybėmis ir siekti išeiti iš aklavėtės, siekti skatinti dviejų jų valstybių sprendimo galimybę. E, čia konfliktas yra visuomet išaldytas, e, nors kartais kariniai veiksmai nutrūksta, tačiau reikia labai nedaug, kad jie vėl įsipliekstų. Taigi e, šio konflikto pažabojimas Taip pat e, teigiami veiksmai e, karinių veiksmų, e, karinių veiksmų nutraukimo linkme Libijoje, Sirijoje, taip pat veiksmai Afrikos, Azijos atžvilgių prisidės prie situacijos visame regione, įskaitant ir visame, pas, taip pat visame pasaulyje bei Europos Sąjungoje stabilizavimo. Taigi reikia dirbti ir su konfliktų, konfliktus išgyvenančių um, šalių tautinėmis mažumomis, konfliktuojančiomis mažumomis. Čia kalbu apie prioritetinės mums valstybės artimuosiuose rytuose Afrikoje. Na. Kitas, kita plati tema tai konfliktai vidurio rytuose, tačiau pabėgėlių ir migracijos klausimai taps ir toliau aktualūs, jeigu Sibijoje ir, Libijoje ir, ir Sirijoje būtų taika. E, reikia tai suvokti, neseniai apie tai kalbėjome. E, karai srautų nesustabdys, jie tik pablogina padėtį, destabilizuoja šalis ir sukuria palankės aplinkybės veikti e, kontrabandininkams žmonėmis. Mes turime veikti drauge ir todėl praeis mėnesį lankiausi Libane ir Jordanijoje praeisę savaitę Afrikoje ir e, e, stebėjau, kaip Sofija laivas dar, dar praėjusios savaitės pabaigoje išgelbėjo šimtus gyvybių, gelbėdamas žmonės jūroje. Mums reikia e, akcentuoti abu šiuos prioritetus ir juos e, derinti. Ir e, reikia remtis daugia šališkumu, sprendžiant visus tarptautinius klausimus. Tai netrodo skubu, kol neįsigiliname į daugia šališkos diplomatijos e, esmę. Tokia diplomatija tai leido įsibėgyti COP21 konferencijai. Šio, tokios diplomatijos dėka išsprendėme santykius su Iraku. Tai e, sprendimai, kurie leidžia laimėti abiems pusėms. Tai europietiškasis užsienio politikos vykdymo būdas. Mums reikia kuo daugiau tokių pavyzdžių ateinančiais mėnesiais, ypač brandolinio ginklo neplatinimo srityje. Tarptautinė bendruomenė pademonstravo vienybę reaguodama į Šiaurės Korejos atliktus naujus brandolinius bandymus ir aš dalyvavau e, Vašingtone E, Obamos e, surinktoje konferencijoje saugumo klausimais bei e, Japonija Hirošimoje, kur didžiosios septynėto šalis pagerbė Hirošimos aukas bendras atsakas mums e, yra reikalingas. Turime siekti glaudesnio bendro darbo tarptautinėje srityje e, saugumo ir brandalinio ginklo neplatinimo klausimais. E, kalbėdama tą pačią temą, daugia šališkumo ir tarptautinio bendradarbiavimo, norėčiau ir aptarti ir mūsų santykius su Rusija. Daugeliu klausimų, kuriuos pristačiau Irano, Izraelio ir Palestinos, Libijos, ir iš dalies Sirijos klausimų. Rusijos vadovybė parodė susidomėjimą bendradarbiauti e, su, Rusija, su ES ir visų pasauliu. Ir draugė su ES užsienio reikalų ministrais prieš keletą savaičių nusprendėme, kad e, dirbsime draugė su Rusija tose sitise, kur mes esame suinteresuoti tuo Prieš keletą dienų apie tai buvo pranešta ir buvo paskelbta data, e, kuomet įvyks NATO ir Rusijos e, tarybos susitikimas, kuris buvo atidėliojamas. Ar tai reiškia, kad mūsų santykiai su Rusija grįžta į normales e, vėžės? Manau, kad mano draugas Jens Stoltenberg puikiai tai apibūdino ir įvardijo nebus e, e, reikalų kaip įprasta, kol Rusija nepradės e, paisyti tarptautinės teisės. Citatos pabaiga. ES pozicija buvo vieningai patvirtinta užsienio reikalų misijų taryboje vos prieš vieną mėnesį. Mes visi esame įsipareigoję laikytis užsienio politikos principų santykiuose su Rusija. Selektyvus bendradarbiavimas, Minsko susitarimas, darbas su partneriais, mūsų atsparumo didinimas. Uh, ir parama Rusijos pilietiniai visuomeniai. Pirmininkau tai užsienio e, ministrų tarybai, kuri įvyko prieš mėnesį. Ir turiu pasakyti, kad visos valstybės dabar laikosi, yra toje pačioje situacijoje. Uh, ir laiko šios pačios pozicijos Rusijos klausimų ir kitais klausimais. Mums reiks dar daugiau vienybės, kad išgyventume šį sunkų laikotarpį. Visais mano minėtais šiandien klausimais mes, europiečiai, matome tuos pačius interesus. Mūsų šalių vyriausybės tai ima suvokti, o mūsų piliečiai jau taip ir veikia. Jie žino, kad arba bus bendras, bendra europietiška užsienio politika, arba nebus jokios tikros užsienio politikos nes tik drauge turime priemonės ir įgyjame svorį, kuris yra reikalingas šiandienos pasaulyje. Ir tai geriausias atsakas, kurio laukia mūsų žmonės. Aš tikiuosi tiesinės šio parlamento pagalbos formuojant veiksmingą užsienio politiką, kurios reikia ir ateinančiomis dienomis. Ačiū. Ačiū, ponė Mogerini. Žodis ponui Brok. Pone pirmininkė, ponė vicepirmininkė, vyriausioji galiotinė. Kolegos, ačiū už jūsų padarytą prezentaciją ir aš pritariu jums daugeliu klausimų, tačiau po teroro e, išpolių Briuselyje noriu pasakyti, kad mums reikia iš naujo apibriežti saugumo politiką. E, nes tradicinė saugumo politika jau nebegalioja. Islamo valstybė vykdo sausumos karą, e, vykdo teroristinį karą Afrikos žemynę, e, kenkdama turizmo sektoriui ten, e, jaunuolius ir taip pat vykdo karą Europoje. Ir visa tai ap, ap, priskirtina vienai e, koncepcijai. Ir tai turi būti viena politika. Ar kalbame apie Afriką, ar apie, saug, apie užsienio politiką, ar apie vystomąją politiką. Mes turime į, tą, į tai žiūrėti platesnėme kontekste, nes kitaip netremsime tų iššūkių, su kuriais susidurėme. Ir žinoma, viso to dalis yra stiprėjantis e, santykiai mūsų kaiminystėje ir, ir kova už taiką, apie kurią jūs kalbėjote, kalbėdami apie Siriją, bet ir Ukrainą turi būti paminėta. Tai reiškia, kad visai šiais atvejais turime aiškiai parodyti, kad mes esame su tais, kurie nori kurti taiką. Ir turime panaudoti savo įtaką, kad e, tai taptų įmanoma. Kai kuriais atvejais tai e, susiję su migracija, kuri atskleidžia, kad e, visą tai priskirtinant tintina bendram saugumo sektoriui, kurį mes turime apibriežti. Kolegos, ognies nutraukimo Sirijoje klausimas atskleidžia, kad amerikiečiai ir rusai dirbo savarankiškai, veikė savarankiškai. Ir kalbant apie minkštąją galę, kurią mes mokama geriau išnaudoti, valstybės narės subadin, gali subadinti labai svarbu vaidmenį pasaulį per tą minkštąją galę, tačiau tos galios panaudojimas yra tik sėkmingas tik tuo atveju, jei ir yra paremta e, ta kietąją galę. Todėl turime išnaudoti Lisabono sutarties galimybės kurti tokią užsienio ir saugumo ir gynybos politiką, kuri galėtų duoti tokį poveikį, kokio norime kad e, nešvaistytume lėšų. Jūs kalbėjote apie daugia šališką diplomatiją, ponė Mogerinė, aš sutinku su jūsų mintimis, tačiau mums reikia tikrai rimtų diskusijų apie Europos vaidinamą vaidmenį e, daug, daugia poliarnėme pasaulyje. Man atrodo, kad čia mes dar turime apibriežti savo vaidmenį. Toliau ponas Fleckenstein. Pirmininkė, ponė vicepirmininkė. Pone Brokai, jūsų pasisakymo laikas ar nesibaigė, bet turiu pasakyti, kad aš pritariu daugeliu jūsų išsakytų pastebėjimų. Tie, kurie atidžiai klausėsi, tikriausiai suvoks, kad mūsų saugumo aplinka labai pasikeitė, nes regioniniai konfliktai vykstantis mūsų kaiminystėje kelia mums daug grėsmių ir tai jie neapsiriboja vienu geografiniu regionu, e, egzistuoja terorizmo ir internetinių nusikaltimų grėsmė, kurio, nusikaltimų, kurie nežino jokių sienų, kur, kurie neskiria vidinio ir išorinio saugumo. Manau, kad jungtinės tautos turi veikti nusiginklavimo srityje dėl ginklų įsigijimo, o valstybės narės privalo veikti drauge kad išvengtų e, daug kainuojančio pastangų dubliavimo. ES turi pa, pa, būti lyderė, reikia naujos gynybos agentūros. Tačiau tai nereiškia, kad reikia daugiau e, ginklų, reikia išmintingiau išnaudoti išteklius ir e, ginkluotasias paėgas, kurias turime. ES nori konsoliduoti taiką, e, pasipriešinti ginkluotėms konfliktams ir jeigu nor, mes norime būti autonomiška, veiksminga partnerė, tačiau, kad tai būtų, mes turime, mums reikia bendros saugumo ir gynybos politikos, nes ji, ji yra glaudžiai susijusi su diplomatija ir tik tai veikiant veiksmingai abiejose sritise mes sugebėsime sėkmingai apginti savo interesus. Uh, Pirmininkė, aš savo pasisakymę apsiribosiu m, mm, gynybos ir saugumo politiką. Noriu iš karto pasakyti, kad AKR e frakcija labai vertina transatlantinį alijansą e, NATO. Tai yra m, mm, vienas svarbiausių mūsų pamatinių principų. Tačiau Europos Sąjunga kartais atrodo e, imasi visų pasaulio problemų ir, ir taip Pavyzdžiui, karinėje srityje ES neturi jokių gebėjimų ar e, kitų galimybių, kurios egzistuotų atskirai nuo NATO. Mes neturime karinių gebėjimų ir tai visiškai iškraipo bendrąją saugumo ir gynybos politiką. E, ji niekaip negalėtų sustiprinti NATO, bet ji galėtų papildyti NATO savo e, kariniais gebėjimais, tačiau pamirštama bu, ignoruojama e, bendros, bendroje saugumo ir gynybos politikoje būtinybė kurti mūsų ginkluotasias pajėgas ir taip užtikrinti, kad Europos Sąjunga būtų e, pasaulinė veikėja. Ir e, šis perteklinis nereikalingas dėmesys šiai politikai atitraukia mūsų dėmesį nuo kitų svarbių klausimų didelių grėsmių akivaizdoje. Kodėl ES šalės bendradarbiauja bendradarbiauja su jungtinėmis valstybėmis kovoje su ISIS, kai tuo tarpu ISIS yra e, tiesiog, kelia tiesioginę grėsmę mūsų saugumui. E, reikėtų investuoti gynybinius pajėgumus, tačiau šalis vietoj to e, pirmenybę teikia tik tai e, įsivaizdavimui, apsimetimui, kad tokie gebėjimai egzistuoja. Ačiū. Gracias. Senor Rado. Dėkoju, ponas Radoš. Labai ačiū, gerbimas pirmininkė. Kolegos, ponės ir ponai. Aldė vardu norėčiau padėkoti Jums, vicepirmininkė, už pasisakymą pasaulis būtų kur kas blogesnis, jeigu neturėtume bendrosios saugumo ir gynybos politikos, tačiau turime keltą problemų. Šios politikos, e, ne, ji, e, politika, ši politika nėra pakankamai e, bendra. 90 milijonų eurų skiriama šiai politikai, bet tik tai 5 skiriami infrastruktūrai, o 7 bendroms misijoms procentų, atsiprašau, ir e, visa kita e, naudojama kaip sutelktos lėšos ir tai yra didelė problema, didelis trūkumas e, bendrosios užsienio ir saugumo politikos. Taip pat neturi ši, pagal šią politiką negalima reaguoti į krizės. Ir Negalima e, daryti jokių intervencijų, jeigu e, nėra numatyta ir įgaliojimų. Mes tikimės, e, gerbiamai galiotinė, kad konfliktas artimuosiuose rytuose ir Afrikoje, Saharos regione, krizės paragins mus plėsti mūsų bendrąją užsienio ir saugumo politiką. Dėkoju pasidarimas našta, ponas Liozing, tarp visuomenių, tarp pasaulio regionų yra labai svarbus dalykas, norint įtvirtinti tauką ir, taiką ir saugumą. Mes norime uh, sukurti draugų ratą, uh, bet ar nesukūrime ugnies rato? Jeigu negalime uh, dirbti su kaimynais, tai reikia daugiau e, investuoti į ginklus. Ir reikia pasižiūrėti, kokie yra baisus prekybos balansai mūsų kaiminėse šalyse. Mes kalbam apie e, ginklų eksportą į e, artimuosius rytus, kitur, bet reikėtų užkirsti kelią toms e, įmonėms, kurios gamina ginklus pelnytis iš situacijos, tai kelia susirūpinimą. E, demokratijos klausimas, pavyzdžiui, Nederlanduose veto teisė. Mes toliau vykdome karinės operacijas ir matome, kad mažėja e, demokratijos auga demokratijos deficitas, daugėja įtampa. Sudaro tokia neigiama e, spiralė. Mes e, turėsime galvoti, kaip e, krizę spręsti kariniais būdais. Pone Valero, dėkoju. Mes pirmiausiai turime galvoti apie konkrečią konfliktų prevencija ilgalaikėje perspektyvoje ne tik e, diplomatijos priemonės, bet ir saugumo sektorių e, reformuodami. Taip pat reikia kovoti su klimato e, kaita, reikia kovoti su neligybė, tai susijęs su vystomąją vystimosi politiką Ir reikia galvoti, kaip sukurti teisingesnį, geresnį pasaulį, e, užtikrinti žmonių saugumą, taip pat taikyti vairius parametrus, kurios paragintų valstybės narės e, dalyvauti aktyviau, kad paremtume jungtinės tautas siekiant užtikrinti tai, kad taip pat reikia gyventi bendrasias vertybės kaip žmogaus teisės. E, ir reikia siekti, kad susitarimas su Turkija taip pat e, gerbtų visas e, mūsų vertybės ir nu, teisės. Mes turime dirbti tam, kad galėtume skatinti nusiginklavimą ir Mm, pasaulyje yra skirtingos saugumo galimybės, skirtingos sąlygos, e, kai kur e, kovojama su teroristais, bet neturėtume mes e, savo veiklas sukurti dar daugiau teroristų. Reikia taip pat siekti kovoti su radikalizavimu ir taip pat užtikrinti, kad Europa nebūtų pernelyg militaristinė. Ponas Karveris, dėkoju, pirmininkė. Aš norėčiau E, kad ne tik mes gautume informacijos, bet visi mūsų rinkėjai apie ES užsienio ir saugumo politiką, bendrąją saugumo ir gynybos politiką. Daugelis piliečių net nežino, kiek ES turi galių, kiek įgavo jų po Lisabonos sutarties šioje srityje. Ir įdomu, kur toliau mus nuves komisija. Ar bus e, pateikta visa informacija visuomeniai, užsienio reikalai, gynyba, tarp vyriausybinė sistema veikia. Bet ES gyvena užsienio politiką, gyvendamas savo interesus, ne e, vadovada 28 valstybių narių valia, bet e, savo siekiais. Vyriausiai galiotinė remia gynybos agentūra ir išorės veiksmų tarnyba. E, ir siekiama turėti savo tarsi saugumo ir gynybos e, ministeriją. Mes e, tikimės, kad užsienio reikalų taryba e, iš karto prieš Britanijos referendumą paskelbs dar drąsesnės užsienio politikos priemonės. Mes matėme, kad užsienio politikos siekius Ukrainoje atmetė Niderlandų žmonės ir aš tikiuosi, kad Britanijos žmonės drąsiai paseks jų pavyzdžių ir iškart tokius projektus atmes, kaip kad šūkių sukurti glaudesnę Europą ir kurti ES armiją. Ačiū. Ponas Kavie, tiksliau, e, ponas Borėčių, gerbiamas pirmininkė, visuomet situaciją vertiname iš optimistinės pusės. Tačiau šiuo atveju reikia pasakyti, kad mūsų saugumo e, politika e, neišvengiamai patirs fiasko. Matome, kaip prieš mus yra nusiteikusi islamo valstybė, kokius išpolius vykdo. Dažnai krikščionių um, žutis yra tiesiog jiems pasiekimas. Teroristiniai uh, judėjimai, jų apraiškos turėtų būti suvokiami kaip mums grėsmę keliantis veiksnys, su kuriuo reikėtų uh, E, visomis priemonėmis kovoti. Visi žino, kad e, ginklai, kurie yra teikiami ne visuomet, patenka tiems, kam reikia, pavyzdžiui, su Asado režimu kovojančioms grupėms, dažnai jie nukeliauja jų priešams. Taigi reikėtų į kovą su ekstremizmu, terorizmu pasižiūrėti iš kitos pusės. Nepakanka. E, e, kovoti su su juo apskritai reikėtų, pavyzdžiui, dirbti su imamais, kurie gina režimą netgi Europos valstybėse. Labai ačiū, ponas e, Epiderėjus. E, na, maždaug 15 metų kalbama apie bendrą užsienio saugumo politiką, bendrą gynybos politiką tačiau neturime giluminės bendros užsienio saugumo politikos. Priežastis akivaizdžios. E, pirmiausia, aišku, tapome ekonominę sąjungą, bet paskui e, siekiame tapti ir politiniu susivienimu, e, bet vis dėlto išryškėjo tarpusavyje besikertantis valstybių narių nacionaliniai interesai, buvo, kuriuos buvo sunku suderinti. Ir tas nesuderinamumas ypač išiškėjo dabar, kai tenka patirti to pabėgėlių tsunamio poveikį. E, vienos valstybės kenčia labiau, kitas mažiau, e, bet esama grėsmių ir iš vidaus, sakykime dabar, e, jungtinė karalystė skelbėsi tuo pasitrauksinti iš mūsų, dažnai nesuvokiame bendro bendrijos intereso. Labai ačiū, ponas Preda. Pirmininkė, liūdna, kad diskusija diskusijose nedalyvauja, ne, nebuvo pritarta ponios Kalnytės siūlymui, e, kitos frakcijos tam nepri, nepritarė. Kaip jau buvo sakyta, po teroristinių išpolių, taip pat ir neseniai Briuselėje, turime dar kartą e, apmastyti mūsų uh, užsienio ir saugumo politikos veiksmingumas ir kaip Elvaras sakė, įvertinti vidinės ir išorinės grėsmės. Ir būtent kalbant apie tai, turime vieną vertus ieškoti sprendimų Libijoje ir Sirijoje ir kitą vertus mes norime sustiprinti bendradarbiavimą e, tarp mūsų šalių policijos pajėgų, centralizuoti e, pasienio kontrolės darbą, nes e, tie du aspektai, vidinis ir išorinis, yra taip labai glaudžiai susiję E, klausimais susijusiais su kova prieš terorizmą. Ponas Bostinaru, labai ačiū. Norėčiau padėkoti komisijos vicepirmininkiai ir vyriausiai įgaliotiniai uh, už pranešimą uh, po 2014 situacija ženkliai pasikeitė. Uh, Tai turėtų apspręsti ir mūsų atsaką, ir mūsų reakcijas į įvairius įvykius. Čia kalbu apie uh, saugumo ir gynybos politikos priemonės, bet tam, kad jos būtų veiksmingos, reikia bendradarbiavimo apsaugant išorės ir vidaus sienas. Čia reikėtų bendradarbiauti visams ES valstybėms, nesiskirstant į Šengeno ar ne Šengeno valstybės. Būkime vieningi teroristinių išpolių grėsmės atžvilgių. Dalinkime žvalgybinę informaciją, e, renkime e, kovos su terorizmu priemonės. Taip pat svarbu veikti nedelsiant, renkti e, ad hoc priemonės Jūs minėjote e, konfliktų zonas. E, šiuo atveju reikia dirbti su probleminėmis valstybėmis tam, kad užtikrintume stabilumą konfliktiniuose regionuose. E, taip pat reikėtų aptikti e, regionus, kur gali konfliktai netrukus e, būti eskaluojami. Dirbkime su kaiminėmis valstybėmis, kuriuose pastaruoju metu pasireiškia smurto apraiškos. Dirbkime NATO kontekste, dirbkime su vienetai. Ačiū. Pone Fatiga. Ačiū. Pone vyriausiai galiotinė. Iš ankstinės sąlygos. E, dviejų politikos krypčių vykdymui yra e, iššūkių ir grėsmių e, įvertinimas. Grėsmių vertinimas tikrai ne, neįvertinamas tinkamai e, ryt, iš rytų pusės, taip pat e, ir Rusijos kontekste. Tačiau turiu pasakyti, kad ponė vyriausiai galiotinė jūsų pasirinkti pasirinkta kalba, pristatant situaciją e, tame regione yra pasenusi, yra rusocentriška. Nei karto jūs šiame kontekste nepaminėjote Ukrainos. Turime labai rimtai peržiūrėti ir iš naujo vertinti mūs, mums kylančias grėsmės, bei taip pat įvertinti priežastis ir išsiaiškinti, kodėl Niderlanduose vykusiame referendume buvo e, būtent tokia baigtis. Ar tai nereiškia, kad buvo Rusijos e, e vykdytos politikos rezultatas? Ačiū. E, mes manome, kad ES turėtų e, imtis tam tikrų saugumo užtikrinimo priemonių, taip pat reikia siekti, kad veiksmai e, turėtų legitimumo statusą. Mes atliekame tam tikrą vaidmenį saugumo srityje ir reikia pasižiūrėti į bendrą daugia šalį kontekstą. Aš norėčiau e, pritarti, kai kuriems kritikos elementams, kuriuos išsakė ponas Manordenas. Manau, kad mums reikia daugia šalės diplomatijos, taip pat reikia daugia šalių institucijų, reikia užtikrinti, kad bus pritarta jų veiklai. Jeigu nenorime tarp to, kad tarptautinė dabartiniai teisinės valstybės principai e, būtų pakeisti e, susiskaidimo polarizacijos principais e, dar. Du kontekstai, kuriuos norėčiau paminėti, kalbėdamas apie daugia šalę architektūrą. Barcelonos procesas yra pagrystas bendra viduržėmio jūros politika, bet dabar mes E, manome, kad tai mus tarsi skaido, turėtume galvoti, kaip užsitek, ištikrinti e, didesnę e, vienybę. Toliau partnerystė su Pietinė Afrika. Trečias dalykas. Turėtume atnaujinti mūsų bendradarbiavimą su ASEANu ir manau, kad tai bus, tokia bus aiški mūsų pozicija. Ponas Arnau. Europos Sąjunga peržiūri savo užsienio ir gynybos politiką. Turbūt daug ką Jungtinėje karalystėje nustebintų, kad Europa turi tokią politiką. Taigi aš skaidrumo vardan noriu pabrėžti tai, kas čia buvo pasakyta. Praėjusiais metais, pavyzdžiui, komisijos pirmininkas Junkeris paragino kurti ES armiją. Jis pasakė, kad Europos armija nebūtų sukurta tam, kad iš karto būtų panaudota. Rugsėjo mėnesį Angela Merkel pasakė Davidui Cameronui, kad jis nesulauks jokios prasmingos reformos, reformuojant Junktinės karalystės santykius su ES, nebent jis e, nebesipriešintų ES armijai. Na, Deiras Cameronas nuo to laiko tylėjo šiuo klausimu. Galbūt jis pasidavė, galbūt grįždamas iš Briuselio jisai mums parvežė tuos dalykus, mes, kuriuos mes ir taip jau turėjome ir kurių net nenorėjome. Įdomu, kiek Jungtinės karalystės piliečių žino, kad yra Europos Sąjungos gynybos veiksmų planas ir kad galutinis tikslas yra ES armija. Jeigu jie žinotų, kad mums grasinama sukurti ES armiją, turbūt jie nubalsuotų pasitraukti iš Europos Sąjungos. Gracias. Senor Obermeier. Dėkoju, ponas Obermeier. Danke, Herr Vorsitzender. Gemäß Artikel 24. Dėkoju. Remiantis 21 ir 2 sutarties straipsnių. E, reikia skatinti demokratiją teising, ir teisingumą. E, tačiau, nepaisant to, esame sudarę dabar susitarimą su Turkija. Ir yra žmonių, kurie mano, kad tai pažeidžia žmogaus teisės ir pakenktų Europos vertybėms. Ir džiaugtumėmės matydami, kad kas nors saugo išorinės sienas ir prisima už jas atsakomybę. Bet Erdoganas šiaip jau yra despotas, jis absoliučiai ignoruoja žmogaus teisės ir mažumas, o Turkija tampa vis labiau islamizuota. O jis kovoja su savo paties žmonėmis. Tai nėra įtikinama politika. Mes girdime tas petoso pilnas kalbas, bet e, iš tikrųjų mes patys turėtume apginti Europą ir parodyti savo stuburą. Dėkoju. Toliau Kornmikė kalbės. Dėkoju. Norėčiau priminti pastarojo meto pareiškimus paprastos normalios imperijos e, savo galę rodo per kariuomenę. Mes kariuomenės neturime, todėl e, naudojame čekių knygelę ir paperkame, nusiperkame politikus e, Ukrainoje ir kitur. O, tačiau pamatėme, kad po Niderlandų referendumo tokia politika žlugo. O dabar kyla kita grėsmė. Visame pasaulyje teroristų grupės konkuruoja, bandydamos e, pravirkdyti Frederiką Mogerinį, kadangi agresija maitinasi silpnumu. Ir reikia parodyti, iš tikrųjų, kad ponė Mogherini, jūs esate pagrindinė grėsmė ES, nes parodote savo silpnumą ir man atrodo apskritai, kad ES reikėtų išardyti. Turiu ponę Kalnietę. Pone pirmininkė, džiaugiuosi, kad e, žengti buvo žingsniai link glaudesnės integracijos, pavyzdžiui, Frontexui, NATO bendradarbiavimo Egėjo jūroje, taip pat glaudesnis NATO, bendradarbiavimas su NATO, kovojant su naujomis grėsmėmis, hybridinėmis grėsmėmis. Aš raginu Jūs, ponė vicepirmininkė. pirmininkė siekti, kad būtų šis dokumentas įgyvendintas tiek glaudesnio bendradarbiavimo su NATO srityje ir įgyveninant kitus 21 veiksmų plano veiksmus. Taip pat ir toliau įgyvendinant būtinus, būtinas teisėkros ir politinės priemonės. Dėkuoju. Kolegos, aš norėčiau priminti, kad mes be galo smarkiai vėluojame ir aš perspėju, kad turbūt nesutiksiu klausti klausimų pagal mėlynąją kortelę. Dabar ponas Havait pusantros minutės. Dėkoju, pirmininkė. Šiuose diskusijose paskutinėse prieš Britų referendumą šiuo klausimu reikia pasakyti, kad Junė karalystė sustiprina Europą. E, kovos su piratavimu misija Britanijai buvo vadovaujama Britanijos. Britanija sukūrė 3 plus 3 grupę, kuri padėjo susita, pasiekti branulinio susitarimo. Europos Sąjungos e, gynybos užsienio politikoje numatyta veto teisė, bet jeigu Britanija išstotų iš ES, susidarytų dar didesnė tarptautinė našta. Europolo ir kitų atstovų teiginiais ši šalis taptų mažiau saugi ir tai pakenktų visai tarptautiniai tvarkai. JAV ir Kinijos prezidentai, Indijos ministras pirmininkas, sąjungininkai, Australija ir Naujoji Zelandija sako, kad geriau, jog Britanija išliktų ES. Merkel pasakė, kad tik Vladimiras Putinas apsidžiaugtų, jeigu Britanija išstotų. Per visą istoriją nuo Napoleono karų iki e, pirmojo pasaulinio karo iki Ernest Bevin, leiboristų sekretoriaus, Britanija dalyvavo Europos reikaluose siekdama užtikrinti taiką. Aš nemanau, kad Britų euroskeptikai yra e, protingesni nei kad Nobelio, Nobelio premijos komitetas. Aš kovosiu už tai, kad e, Britanija neišstotų per referendumą. Dėkoju. Taip pat ir jūs turėtumėte paisyti kalbėjimo laiko. Toliau ponas Jurekas. Ačiū, ponia pirmininkė. Pastaruoju metu ES valdžiai lengviau tampa užsipulti valstybės narės, o neginti jas. Iš tiesų daug lengviau užsipuldinėti Vengriją, o neginti Lenkijos teisę vykdyti tyrimus po to, kai, buvo, kai žuvo pir, prezidentas ir e, rinkti įrodymus e, dėl šios, šios žūties. Pastaruoju metu mes su jumis bendradarbiavome, nepaisant to, kad Europos parlamentas žodžiais paremė Lenkiją Neturime jokių duomenų apie kokius dar konkrečius veiksmus. Daug lengviau kalbėti apie tai, kas, yra, kas vyksta pasaulyje, vyks spręsti visos pasaulio problemas Libijoje, Jemene ar kur nors kitur, o ne konkrečios valstybės ES narės problemas padėti spręsti. Pone Morovai, ačiū, pone Magarinė. noriu paprašyti pateikti faktus. Kokia iš tiesų yra teisinė padėtis tų žmonių, kurie vyksta į Islamo valstybę ir pato grįžta į Europą, kiek yra informacijos apie tokius žmonės Ar jau vien tai yra teis pažeidimas įstatymo, ar dar reikia laukti, kol tie žmonės ką nors užpuls, susprogdins ir po to juos galima patraukti būtų į teismą. Ar nereikėtų laukyti kriminalinių nusižengimų su generis vien paties veiksmo, jeigu kažkas išvyksta į užsienį ir prisijungia prie teroristinės organizacijos. Galbūt vien už tai būtų galima patraukti baudžiamąją atsakomybę tokius asmenys. Ponas Galeris. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone Mogherini, noriu padėkoti Jums už tą ilgą dialogą su Europos parlamentu. Manau, kad mes kaip europiečiai kartu vieningai turime siekti pažangos, laikydamėsi bendros pozicijos dėl Rusijos, dėl e, Ukrainos, dėl Irano taikos. Europiečiai galbūt e, turėtų veiksmingiau veikti kartu ir tvarkantis migracijos srautais. Mes, kaip Europos Sąjunga, galime tik tai kartu veikti ir NATO kontekste. Libijoje turime palikti visas atviras galimybės, o preferencinis sustarimas su nauja vyriausybė yra reikalingas. E, mums reikia libiečiai padėtų mums kovoti su e, žmonių kontrabanda. Ačiū. Panas Pasko. Bendroji užsienio saugumo politika yra krizės valdymo priemonė, o ne tikra bendros gynybos priemonė. Bendros gynybos e, užduotis atitenka mm, NATO, kaip yra pasakyti, pasakyta Lisabono sutartyje. Tačiau šiandien, jeigu piliečių paklausime, Pirmininkė nutraukia kalbėtoją. Praš, prašom lėčiau. Jeigu aš lėčiau kalbėsiu, pasakysite, kad man mano laikas baigėsi. Po partizaninio karo, kurį mūsų gatvėse sukėlė teroristai, žmonės bijosi dėl savo gyvybės. Taigi, bendra gynybos ir saugumo politika įgauna tokią ir vidinę prasme kuri nusveria išorės saugumo prasmes. Ir e, jeigu mes tai padarysim, pa, pa, pa, pasieksime kažkokią tai didesnį vidaus saugumo aspektą, tai atsiras įvairių konfliktų tarp vidinių pajėgų. Net jeigu policija ir kariškiai naudojami kartu Paryžė ir Briuselėje, jie gauna įsakymus iš atskirų vadų, skirtingų vadų. Taigi, vietoj to, kad gerintume sąveiką tarp įstaigų ir atskirų agentūrų, mums reikia integruoti saugumo priemonės kartu su karinė karinėmis priemonėmis, kad mūsų atsakas būtų integruotas. Ačiū. Reikėjo paprasčiausiai paprašyti dviejų minučių, o ne pusantros pasisakymui. Ponas Milan Mon. Ačiū, ponė Mogarinė, už jūsų pasisakymą. Islamo valstybės e, grėsmės, Sahelis, Ukraina, visi kiti konfliktai, visi tai rodo, kad bendra užsienio politika nėra tiesiog variantas, yra būtinybė. Mes esame stipresni, būdami kartu. BUSP, taip pat ir būtinos priemonės turi būti rėmamas atitinkamos e, ir valios iš valstybių narių pusės. Aišku, kad mūsų kaiminė šalis yra mūsų dėmesio centre, tačiau ES turi interesų ir toliau. Globalizacijos pasaulyje, globalizuotame pasaulyje visi yra tarpusavėje susiję. Norėčiau priminti Birželio vadovų tarybą. E, mums reikės šios klausimus pastumėti į priekį toliau. Ponas Kan. Mianmaras. Parama Mianmarui buvo teisinga. Deja, situacija Mianmare e, nepagerėjo. Dabar yra įrodymų, kad nusikaltimai prieš rohingus yra genocidas. Praėjusiais metais jūs čia sakėte, kad nėra skirtumo tarp vidaus ir išorės įvykių. Todėl neturėtų būti uh, skirtumą tarp mūsų vidaus ir išorės veiksmų. Aš su jumis sutinku. Žmonės, kurie brutaliai užsipuolė Paryžių ir Briuselį, buvo radikalizuoti, nes jiems pasaulis atrodė suskaidytas į mus ir į juos. Mes turime nugalėti šią ideologiją. Tačiau, kad tai padarytume, turime savo veiksmus atitinkamai formuoti, kad pademonstruotume savo vertybės. Šiandienos raganų vėl į darbo tarkiai traukė situaciją Mianmare. Jeigu nebus pažangos ateit, per artimiausiamis dienomis, e, mums reikia, jeigu nebus pažangos, reikia grįžti prie griežtų sankcijų politikos. Ačiū, ponas Danžan. Ačiū, ponė pirmininkė. Vyriausioji įgaliotinė, tikrai jums tenka labai sudėtingas darbas ir labai gaila, kad parlamentas jums nepadeda visada. Mes kalbam labai tokiu rimtu klausimu. Pasaulinė strategija turėtų būti rengiama, tai iš tikrųjų neišvengiama. Bet kita vertus yra ir kitas prioritetas. Tai yra įgyvendinti jau turimas strategijas ES turi tokių strategijų. Nes kiekviena te tema, sakykime, jau yra savotiška strategija ir reikėtų pasirūpinti jų įgyvendinimu. Antai dabar e, šiandien e, Prancūzija prarado dar vieną karį, trys e, sužeisti Malyje. Tad mes jau turim penkerius metus e, strategiją, pažangę strategiją, tačiau toli nuo jos įgyvendinimo dar. Taip, pasaulinė strategija, taip, pasisakau už ją, tačiau vis dėlto reikėtų numatyti tam tikrą lankstumą ir aiškius prioritetus nustatyti. Ponas Asis, minutė. Ačiū, ponė pirmininkė, ir labai ačiū, ponė Mogerinė. Europos Sąjunga E, pirmiausia, e, turi sugebėti save e, apsaugoti ir tik tada ji galės veikti pasaulių lygių. Tam reikia bendrų pastangų ir rimtai atsakyti į iššūkius, turiu galvoje tokius iššūkius kaip karas Sirijoje, Islamo valstybė, konfliktai Afrikos žemynė, Tam reikia, kad ES e, prisimtų irgi atsakomybę, užuot ją pavesdama kitiems. Mes turim siekti kad e, turėtume tikrą užsienio ir saugumo politiką, kuri būtų siejama su vystomąją pagalbą. Tad turėtume kartu e, imtis ir priemonių su regioninėmis, tarptautinėmis organizacijomis, tokiomis kaip Arabų lyga ir Afrikos sąjunga. Taip, jūs kalbėjot labai greitai. Dabar ponas Kukanas, minutė. Labai ačiū, ačiū vyriausiai galiotinė už jūsų žodžius. Šiandien kaip niekada anksčiau mes išvelgiam, koks glaudus ryšys tarp užsienio politikos ir vidaus padėties. Ir tomis aplinkybėmis Europa vis dėlto labai pažeidžiama. Mes turėtume užtikrinti, kad užsienio ir saugumo politika bei saugumo ir gynybos politika veiktų, o tam reikia e, tarpusavio bendradarbiavimo Europos Sąjungoje reikia e, sustiprinti politiką tokiuose srityse kaip saugumas, kaiminystė, pietričiai ir kartu palaikyti glaudžius ryšius su Balkanų valstybėmis. Deja, iš ten kyla krizės, konfliktai, naujos grėsmės Europos saugumui. Mes turėtume atremti tuos išbandymus, e, nustatydami tinkamus prioritetus. Mūsų išorės politika turi būti prasminga. Antai mes kalbam apie tai, kad reikia padidinti energetinį saugumą ir tiesiog pasidaryti mažiau priklausomiems nuo Rusijos dujų. Dabar žodį suteiksiu ponui Džo Laininui, o po to Makalisterui. Pone pirmininkė, pone Mogerini, ir kartu per diskusijas buvo pasakyta, kad e, mes dabar susidūrėm su milžiniškais išbandymais. Ir e, vėlgi kalbama apie užsienio ir vidaus e, saugumo srities ryšius. Tad aišku, kad reikia imtis konkrečių veiksmų, nes jų laukia mūsų piliečiai Iš tikrųjų, e, apžvalgo, visuomenės apklausos e, rodo, kad piliečiai daug ko tikisi iš e, užsienio ir saugumo politikos strategijos. Tad mes turėtume iš tikrųjų rasti svarbiausius dalykus, ties kuriais turėtume sutelkti dėmesį. Ir tą progą norėčiau palinkėti sėkmės jūsų darbe, ponia Mogerinė. Taip, dabar e, spontaniški pasisakymai. Trys užsirašė e, kalbėti, ponia Virkunen. Europos Sąjungos saugumas e, darosi vis nestabilesnis. Turiu galvoje tiek išorės, tiek vidaus saugumą. Tie dalykai susiję tiesiogiai vienas su kitu. Matom radikalėjimą, matom teroro. E, ekstremizmo išpolius. Tad ES turėtų veikti ryštingai ir iš vien. Čia labai svarbus e, keitimasis informacija, nes e, tos tradicinės grėsmės kol kas neišnyko, jos tik tai dar sugrės, sustiprėjo, matom, sakykime, Rusijos agresyvų elgesį Ukrainos atžvilgių ir panašiai. Tad ES E, kita vertus, vėlgi neturėtų kurti atskirų karinių struktūrų, kurios, būtų savotiškai, kurios savotiškai konkuruotų su NATO. Būtų pateisinama tai, kad Europa prisimtų daugiau e, atsakomybės už e, gynybą ir saugumą Europoje. Pone Mogerinė, Užsienio ir saugumo politikos e, pagrindas yra ES valstybių narių solidarumas, bet e, kokį solidarumą matom Graikijos atžvilgių? turiu galvoje, sakykime, tuos veiksmus, e, kuriuos matėm Skopijoje. Prieš kurį laiką aš jums pasiunčiau laišką, kuriame būčia, apie tai kalbėjau apie tai, kaip užpuolami policininkai dirbantis pasienyje ir kartu, ir kartu pabėgėliai apmėtomi kartais tiesiog ašarinėmis dujomis. Kodėl taip visą tai vyksta? E, aš buvau pateikęs prieš dešimt dienų savo tame laiške prioritetinį klausimą. Jeigu į tą klausimą būtumėt atsakiusi, tai tikrai būtume iš tikrųjų nematę, e, būtume nepatyrę tokių įvykių. Ponas Maraš. Labai ačiū, ponė pirmininkė, ačiū, e, ponė Mogerini, už tai, kad įvyko toks intensyvus E, jūsų ir Europos parlamento dialogas. Tikrai Europos parlamento nariai labai vertina tokius dialogus. Mūsų užsienio politikoje reikia daryti tam tikrus sprendimus. Norėčiau tą progą pateikti Jums porą klausimų kalbama apie vidaus saugumą ir čia pirmiausia turima galvoje kova su terorizmu ir kartu migracijos krizės valdymas. Mes turim dabar jau užmesgę ryšius su Turkija, bet tam vėlgi reikia e, kartu geriau kontroliuoti sienas. Be to, kitas dalykas yra Ukraina. Matėm sakykime, iš referendumo Niderlanduose, kaip tam tikri sprendimai gali paveikti padėti šalies viduje. Taip, ačiū, dabar baigiam išklausyti spontaniškus pasisakymus ir vyriausioji įgaliotinė. Labai ačiū. Tu pasi, turiu pasitikrinti su savo tarnybomis, atrodo, į jūsų laišką šiandien atsakyta. Uh, Noriu pabrėžti tai, ką jūsų daugelis šiandien minėjot apie ryšį tarp vidaus ir užsienio saugumo aspektų. Iš tikrųjų, šiandien e, šiuose rūmose buvo kalbami mūsų išorės politikos du aspektai daugiausia, kartu tai susiję su vidaus iššūkiais, turiu galvoje migraciją, pabėgėlių krizę ir teroro išpoliai. Tai du mūsų politikos aspektai, turiu galvoje, tai ir užsienio, išorės ir vidaus aspektai. O dabar mes per pastaruosius metus tiek komisijoje, tiek taryboje dirbom tam, kad būtų galima geriau integruoti e, išorės saugumui ir vidaus saugumui skirtus veiksmus. Ir aš tikiuosi, kad e, apie tai mes dar pakalbėsim, nes mes dabar rengiam globalią strategiją. Ji būtent skirta tam, kad būtų galima integruoti įvairių sričių politiką, kuri dabar yra ES institucijose, tiesiog pasinaudojant užsienio ir vidaus e, saugumo politikos e, priemonėmis. Be to diskusijos rodo, kad mes turėtume e, vėlgi kalbėti apie tai e, bendru, bendrai. E, čia dažnai apie užsienio e, aspektą ir vidaus saugumo aspektą dažnai aptarinėjama skirtinguose įvairiuose posėdžiuose, bet kita vertus apie tai kalbėti integruotai tai būtų pridėtinė vertė. Čia reikėtų laikytis tokio plataus, visa, visuminio požiūrio, bet kartais tiesiog tos diskusijos išsibarsto. Čia dabar buvo pasakyta daug dalykų, e, kurie šiaip jau susiję su kitų, kitomis diskusijomis. Taip, pirmiausia, mes turėtume apibriežti savo vaidmenį tame daugiapolarinėme pasaulyje, bet aš nežinau, ar čia mes kalbam apie daugiapolarinį pasaulį. Aš iš tikrųjų pasigendu tam tikrų polių. Sakyčiau, geriau, kad mes gyvenam besikeičiančiame pasaulyje, bet čia jau strateginės diskusijos. Dabar ponas Donžonas. Uh, paminėjo tokį labai svarbų klausimą, būtent kaip geriau būtų galima įgyvendinti turimas strategijas. Ir čia vėlgi grįžtu prie tos e, diskusijos, kuri susijusi su globale strategija. Tai, ką mes kalbam, e, apie tai, ką mes kalbam, tai yra mūsų strategijos e, neatsiema dalis. Dar buvo pasakyta, kad yra kitų sričių politikos prioritetų, E, svarbių temų, e, kurių aš šiandien ne, visų nepaminėjau, paminėjau tik tris dalykus, antai energetinis saugumas, mūsų ryšiai su Azijos valstybėmis, apie tai buvo paminėta prieš tai pasakytoje kalboje, be to e, Japonija, Džakartoje mes buvom susitikę su ASEM valstybių sekretoriato atstovais, būtent kalbėjom apie ryšių glaudinimą. Ir, nes tai yra labai svarbu mūsų saugumui, tai svarbu kartu tam, kaip mes valdom pabėgėlius raudus, tai svarbu mūsų ūkio vystimusi ir apskritai pasaulinių dalykų kontekste. Bet aš norėjau daugiau kal pakalbėti apie e, tokius e, skubius prioritetus ir vidutinio laikotarpio prioritetus. Ir dar norėčiau paminėti dalyką, kurį jūsų, jūsų ne vienas minėjo, būtent e, Europos Sąjunga sąjungos užsienio ir saugumo politika, ar jie turi pridėtinę vertę ar ne. Turiu štai ką pasakyti. Nemažai, tai yra mūsų piliečių tarpe, tarp valstybėse narėse, net ir ne, ne, ne, tai yra toks ir matyti suvokimas, kad net ir tos didžiosios valstybės narės iš tikrųjų jau nebėra, e, nebėra pasaulio galios. Tokia yra tikrovė. Nes e, iš tik, tokia yra tikrovė. Ne viena, net ir didelė valstybė narė, pati viena e, nieko gero gali nuveikti. Aš manyčiau, mes pasirinkom tinkamą kryptį. Taip, čia dabar daug mąstoma apie Junktinės karalystės e, vietą užsienio saugumo politikos kontekste. Ir čia prieš porą mėnesių buvom susitikę su Londone e, Sirijos klausimu. E, Europos sąjunga kartu su valstybėmis narėmis pateikė, e, tai yra išreiškė daug įsipareigojimų, du trešdaliai visų buvo. Ir tą progą jungtinė karalystė pateikė tam tikrų minčių Libano ir Jordanijos atžvilgių Būtent e, turint galvoje tai, kad tose dviejose valstybėse yra tiesiog milijonai pabėgėlių tiek stovyklose, e, tiek kitur šalyje gyvenančių. Ir dabar Europos Sąjunga e, pateikė tokią mintį ir būtent tai buvo susiję kartu su prie, priekyba. Ir čia šiuo atveju Jungtinė karalystė pateikė puikią mintį, kuri padėjo visai ES, jos e, narėms tiesiog e, priimti bendrą sprendimą ir įgyvendinti ši, šią idėją. Tad tai išėjo į naudą visiems, tiek Jungtiniai karalystiai, tiek Europai, tiek Europos kaimininėms šalims. Ir čia vėlgi tai rodo, kad geriau vis dėlto veikti bendrai suvienijus jėgas negu pavieniui. Taip, kai kurie dalykai, aišku, gal ir e, nebus pasiekti, tačiau mūsų e, kaip politikos formuotojų vaidmuo siekti, kad e, vis dėlto, kad mes pasiektume to, ką, ko,